Bonjour les collègues, bonjour euh, Jean. Labą dieną kolegos, labą dieną Žanai Poli Junkeri. Sveiki atvykę į Žaliųjų frakcijos posėdį čia Briuselėje. Šiandieną su Žanu Klodu Junkeriu mes padarysime įdomų eksperimentą. Mes norėtume išsiaiškinti, kas jis toks iš tikrųjų yra. Mes sužinojome per pastarąsią savaitės, kad jis nėra žalesis. Tai tapo akivaizdu jau ir per rinkimų kampaniją. Ponas Junkeris yra krikščionis demokratas. Dar vienas dalykas, kurį supratome, yra tai, kad Labai dažnai krikščionys demokratai parlamente, kurie abejoja, ar jūs iš tikrųjų esate irgi krikščionis demokratas ir įtarė, kad jūs galbūt esate užsislėpę socialdemokratas. Prieš Martiną Šulcą jūs taip pat kovojate ir prieš keletą kitų asmenybių. Taigi, televizijoje esate kaip e, ir svarbiausia brangenybė. Aš nelabai pastebėjau skirtumo tarp Martino Šulco ir Žano Klodo Junkerio stebėdama juos per televiziją. Kai kas jokaudamas vadina jūs Julcen Šunker. Žalieji taip pat pasakė, kad jie sutinka su viskuo, bet, bet kuriuo atveju jūs atvykote į Briuselį į, su didžiosios frakcijos parama. Ir tokiu mes jūs ir laikome. Jūs esate pirmaujantis svarbiausias kandidatas, jūs remia didelė krikščionių demokratų frakcija ir todėl jūs galėsite įtakoti tarybą, siekiant, kad ji suprastų, jog yra vienintelė galimybė. E, tai yra jūsų kandidatūra. Bet kai dėl žaliųjų manoma, kad reikia laikytis principų ir e, paisyti santykių su institucijomis. Tai nereiškia, kad negalime jūs jūsų paremti, kai, kad negalėsime jūsų paremti, jeigu tos paramos paprašysite. Šiandieną tai ir išsiaiškinsime, ar galėsime jūs paremti ar ne. Ir todėl manau, kad reikėtų paminėti, jog gerai, kad pasakėte, mums, kad norite bendradarbiauti ir su mažosiomis frakcijomis, kurios nedalyvavo tose sandoriuose, kurie buvo sudaryti šiame parlamente iš karto po rinkimų. Taigi, tikriausiai šis susitikimas bus labai įdomus. Du su pusę metų, mums sakėte. Tai yra labai didelis laiko tarpas, tačiau taip nebeatrodytų, jeigu pažvelgtumėte į dokumentus, kuriuos nagrinėjame. Mes domimės keturiomis pagrindinėmis politinėmis sritimis, kurios mums ir, manau, jums taip pat yra svarbios. Pati svarbiausia yra santykiai tarp piliečių ir Europos politikų. Ir jūs, žinoma, taip pat supratote per rinkimų kampaniją. Aš maniau, kad sukils dešinieji, bet net nesitikėjau, kad pasirodys, jog priečiai taip nutolė nuo Europos politikų. Tai buvo įdomi patirtis ir man labai įdomu išgirsti, kaip jūs, užkėtėjęs europietis, tai traktuojate ir kaip ruošiatės užpildyti šią spragą tarp Briuselio ir piliečių. Svarbu, kad paaiškintumėte, kaip tai ketinate daryti, nes krizė lėmė, jog Europa pasidarė netokia sąžininga. Pastarieji metai tikrai buvo tam žalingi. Taip pat e, žaliųjų manimų labai svarbu dirbti siekiant užtikrinti tvarumą, tvarę plėtrą. Ši plėtra dabar yra laikoma neteigiamų iššūkių, o našta. Žinome, kad Europa yra uh, turtinga, bet ne visi Europoje tokie yra. Tačiau mes esame didelė ekonominė zona, viena sėkmingiausių pasaulyje. Tačiau dabar Europa sugriežtėjo įvairiose diskusijose. Susidurėme su daug svarbių problemų - rytai, Ukraina, Rusija. Ir pagalvojus apie tai, kad turime tris asociacijos susitarimus, kurie ką tik įsigaliojo su rytų valstybėmis, mane neramina štai koks klausimas. Trūkstant susitarimų su šia, dėl Šiaurės Afrikos, Libijos, Sirijos vidurio rytais, šioje kadencijoje turėsime sugebėti užtikrinti vieningą užsienio politiką. Dabar žodį suteiksiu kolegai Filipui, kuris moderuos šį posėdį. Tačiau dabar žodis jums. Labas rytas. Yes, I have it. New technologies. Voilà. Um, je suis très heureux d'être ici. E, džiaugiuosi būdamas čia šį rytą. Atvykau e, jūsų pakviestas Briuselėje lyja ir todėl iškart ištinka katastrofa, nežinau kodėl, bet turbūt dėl to, kad belgai jau nusivylę dėl pralaimėjimo futbolo čempionate ir iššaukė tą lietų. Ir Luksemburgas e, taip pat niekada ne, nebuvo pralaimėjęs nebuvo laimėjęs prieš Vokietiją. Tai reikia laimėti šiandien, sako pirmininkė. Aš džiaugiuosi, kad mane čia priimate kaip gerą europietį, seną europietį. Treiben lassen muss als ein ausgelaugter, altgedienter Dinosaurier, der das Erdens kaum noch äh, möglich Tačiau nenoriu jaustis kaip kažkoks dinozauras, kuris jau atgyvenęs yra. Manau, kad sena taip pat gali būti gera. Ir aš atvykau į šią frakciją visų pirma todėl, kad norėjau, visų antra, kad mes palaikėme teigiamus santykius nuo pat rinkimų Su daugeliu iš jūsų esu užmesgęs kontaktus iš ankstesnės kadencijos. Europos parlamentas man nėra nepažįstamas. Aš su juo turėjau reikalų nuo pat jaunystės, kadangi parlamentas juk galų gale yra didysis Europos demokratijos centras. Taigi turiu pasakyti, kad nelabai man patiko tai, jog visa eilė svarbiausių Europos politinių partijų susitarė, kad didieji politiniai judėjimai e, turi, pas, turi pasirinkti. Aš manau, kad. Aš nemanau, kad sakykime, Suomijos rinkėjai susisėjo prie urnų dėl to, kad Junkeris buvo paskirtas EPP kandidatu. E, aš norėjau atvykti su jumis susitikti, kadangi visą laiką laikiau žaliuosius bendraminčiais kurie sudaro Europos daugumą. Jie e, yra žinomi Europos lygių, visur žalieji yra tie, kurie gina Europą, kadangi ją reikia ginti. Ir kurie pasisako už Europą, nes taip reikia ir kurie visada baisisi uh, kasdienėmis e, netinka, ne, kasdieniais netinkamais e, vyriausybių ir Briuselio e, sprendimais. Ir dėl šios priežasties aš ir kitiems esu sakęs, ir, ir draugams iš EPP, ir socialistams, ir liberalams, kad reikia plėsti daugumą Europos parlamente. Mes negalime savo leisti prabangos, e, betiksliai diskutuoti, beprasmiškai diskutuoti. Kodėl aš pateikiau savo kandidatūrą į komisijos pirmininkus? Na, tai nebuvo mano gyvenimo planuose. Buvau 30 metų Luksemburgo ministras. Taip pat dalyvavau priimant žmogaus teisų deklaraciją 19 metų. Uh, vadovau savo šaliai ir galėjau to, jo, ten ir likti, jeigu būtų pa, buvę paisoma rinkimų rezultatų mano šalyje. Tačiau taip susiklosti, kad dabar tapau komisijos pirmininku 2004 teisiais taip pat e, manęs to prašė, bet buvau pasižadėjęs Luxemburgo gyventojams, kad liksiu su jais. Taigi dabar priemiau šį, šį, šį galimą pasiūlymą. Esu o, už Europą, leidausi į šį nuotykį, kodėl aš norėjau daryti tai, ką noriu daryti tai, ką tikiuosi galėsiu padaryti. Dėl to, kad, kad kas dabar vyksta Europoje, nebūsiu prezident pirmininku, kuris e, susitaiko su dabartinė situacija. Reikia daug ką keisti ir aš esu pasiryžęs tai keisti kartais ir skubiai, kartais vidutiniu laikotarpiu. Aš nusprendžiau rinkimų kampanijos tvarką ir nusistačiau tam tikrus prioritetus, kuriuos, aptarsime, kuriuos aptarėme kartu per rinkimų kampaniją. Turėjau didelių mm, trūkumų prieš kitus kandidatus. Man reikėjo apginti Eurogrupės situaciją, o tai, kaip žinote, nebuvo lengva. Taip pat Europos vadovų tarybos išvadas turėjau aptarti, komisijos e, atliktus darbus. Visą tai, kaip matote, nebuvo lengva. Ir negalėjau e, pernelyg atitolti nuo Barozo komisijos darbo. Aš žinau, kur yra tos komisijos darbo spragos, prieš kurias kartais užsimerkiama. Tačiau aš esu vienintelis, kuris visus gina ir bando pateisinti. Kiti gali sakyti tai, ką nori, jie yra laisvi. Aš turėjau elgtis kitaip. Vyko diskusijos televizijoje, kartais apgailėtinos, kadangi ne visada galėjome diskutuoti taip, kaip turėtume. Kadangi pasirodė, kad panašulsas yra pernelyg e, pernelyg atitolęs nuo kitų pašnekovų. Aš laikiausi savo prioritetų kadangi visi šie rūpeščiai yra, buvo, yra pagrindiniai Europos piliečių rūpeščiai. Tai yra augimas ir užimtumas. Aš beje elgiausi taip kaip ir kiti, kadangi tai yra kalbančio kandidato prioritetai. Aš kaip ir jūs esu pastebėjęs tą didžiulę didžiulį atotrukį, kuris vyko jau dešimtmečius tarp Europos piliečių ir Europos projekto. Aš e, manau, kad tai vyko dėl daugelio veiksnių, o konkrečiai nerima keliančio veiksnio, kuris yra tai, kad daugelis Europos valstybių vadovų priešina Europą su savo valstybė, jie apie Europą kalba blogai, ją kaltina. Aš nekenčiu tokio vyriaus, tokios vyriausybinės komunikacijos, ar tai būtų Europos vadovų taryboje ar ministrų tarybose. Sakoma apie kitus blogai, sakoma, kad kiti pralaimi, kad jie kažko nesugeba. Europoje mes negalime laimėti prieš kitus. Jeigu mes pralaimime, pralaimime visi kartu. Reikia pagarbiau kalbėti už Europą, už Europos demokratiją. Aš niekada nesupratau, kodėl e, Europos vadovų taryboje, Europos ministrų tarybose daromi skirtumai. Iš karto ir, ir tai iš karto, ir nuomonių išsiskirimas iš karto vadinamas Europos krize. Ir todėl apie Europą pradedama galvoti kaip apie kažkokį nesutarimų lizdą. Jeigu, Euro, jeigu Belgijos, Prancūzijos parlamente ar Bundestage parlamento frakcijos nesutartų, ar jau iš karto pradėtų būti šaukiama apie tai, kad žlugs Vokietija, Prancūzija ir taip toliau, Belgija. Belgija neleidžia Luksemburgui laisvai prieiti prie jūrų bet tikiuosi, kad tai e, nebus. E, e, tikiuosi, kad tai tik laiko klausimas. Būtų visai gerai turėti mažytį pležą ir mums. Labai myliu savo mažytę karalystę. Taigi reikia apie Europą kalbėti kitaip. Taip pat reikia, kad Europos Sąjunga Ne, ne apie Europą, bet apie Europos Sąjungą, nes Europa nėra Europos Sąjunga. E, ir aš taip pat labai žaviuosi Europos taryba, kuri turi daug privalumų, kurių mes neturime ir kuri vienyje daugiau šalių negu kad yra Europos Sąjungoje. Taigi Europos Sąjunga nėra Europa, tačiau reikėtų, kad Europos Sąjunga išmoktų geriau rūpintis tais dalykai, kurie yra, ak, kurie, kurie yra jai aktualūs. Ir taip pat reikia nepamiršti, kad ne visos Europos problemos yra Europos Sąjungos problemos. Aišku, visą laiką, kai leidžiamės į detalės, lengvai konstatuojame, kad nors mes ir sutarėme dėl principų, nesutarėme dėl smulkmeniško jų taikymo. Aš esu mm, didelis subsidiarumo principos, principo rėmėjas, kadangi tai yra didž... socialinės doktrinos didysis ramstis. Ir Ir turbūt Aristotelis buvo pirmasis krikščionis demokratas, kurį žinome šiandieną. Tačiau manau, kad subsidiarumas ir jo nepaisimas iš dalies paaiškina, kodėl Europos visuomenės dalis nemėgsta Europos projekto. Reikėtų, kad mes iš naujo atkurtume pagarbą subsidiarumo principui ir kad tai integruotume į kasdienį europiečių gyvenimą. Manau, kad krizė prisidėjo prie to, kad europiečiai dar labiau atitolo nuo, nuo Europos projekto, bet mes žinome, gerai žinome Europos šalis ir žinome, kokia yra vietinė ir regioninė atmosfera. Ir žinome, kad Europos visuomenė nesutarė dėl to, kaip viską reikia daryti. Dabar turime e, lėktuvą papildyti degalais jam skrendant, tai nėra lengva. Reikia spręsti vairiausius nesutarimus, skirtingus požiūrius. ir dabar mus vertina dėl tų prisitaikymo korekcinių programų, kurias teko taikyti kai kuriuose šalise. E, taigi buvo tik tai gaisrų gesinimas, kuris turėjo labai didelį socialinį poveikį. Tačiau augimas ir uh, Užimtumas yra e, svarbiausias europiečių rūpestis ir todėl mūsų svarbiausias rūpestis. Deficitą didindami nepadidinsime augimo. Augant skolai augimo užtikrinti nepavyks. Aš 17 e, metų buvau darbo reikalų ministras ir aš manau, kad te, darbo teisė turi, turi būti protinga ir pagrista. Darbuotojai negali tapti vieninteliu instrumentu atkuriant pusiausvyrą. Aš nepasisakau nei už deficitą, nei už skolą, nes aš turiu tam tikrą požiūrį į e, valstybės finansus. Aš įsivaizduoju, kad aš esu už finansinę drausmę, tačiau esu prieš pernelyg didelį taupimą, kuris sukelia įvairių netoligumų drausmiai taip, per nelik dideliam griežtumui ne. Reikia atlikti išsame socialinę, ekonominę, finansinę studiją, analizę ir tada pasirinkti, kaip taikyti tą programą. nes dažnai pastaruoju metu komisijos taikomos programos pasirodė visiškai netinkamos realioje situacijoje. Aš norėčiau, kad mes visi kartu pagalvotume, kaip trojką pakeisti kitų e, veiks, veiklos ir analizės e, organų. Uh, kuris e, labiau atitiktų Europos demokratijos principus. Aš esu prieš tarptautiškumo formulę trojkoje. Komisija anksčiau neturėjo galimybės įgyvendinti korekcinių programų. Šiandien turi tas priemonės ir todėl reikėtų uh, tik e, esant būtinam reikalui pasielgti tarptautinius, tarptautinės, e, tarptautinius formatus spręsti nacionaliniams problemams. Kitais atvejais reikia tai palikti pačiai šaliai. Aš noriu kovoti prieš e, mokesčių vengimą ir fiskalinį dempingą. Matau ponę Žolį su mumis kuri blogai slepia savo e, kūno kalbą ir iš karto pasibaisėjau, kai aš pradėjau kalbėti apie šios, e, šias temas. Mano šalyje per dešimtmečius e, buvo daug pažengta į priekį šioje srityje. Praėjusiu metu balandžio 10 dieną parla, Luksemburgo parlamente pasakiau, kad manau, jog reikia leisti komisijai patvirtinti direktyvą dėl įmonių bendro įnašo, taip pat dėl finansinių mo, sandorių mokesčio. Aš norėčiau, kad pelnas ir mokesčiai turi būti taikomi ten, kur jie iš tikrųjų ir yra. Tai aišku, nebus gerai tam tikroms šalims. Visa tai yra Europos gerovės labui. Kofine aš e, taip pat aptarinėjau gero fiskalinio elgesio kodeksą. Ir visoje Europoje mes nu, esame numatę minimales pajamas, minimales garantuojamas pajamas. Aš norėčiau, kad kalbant apie finansinę perspektyvą, mes susitelktume ties E, nuo savo ES išteklių. Nuo to laiko, kai 85-aisiais vadovavau biudžeto tarybai, matau, kad kas kartą, sus, bandant susitarti dėl finansinės perspektyvos, matau, kad Europos šalis pradeda baisiai bartis, nes jos nepaiso savo nusavų išteklių. tvarkos. Kiekvienas, kiekviena pirmininkaujanti šalis nelabai pasistumėjo į priekį.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 Ar kalbėsiu apie investicijas? Taip. Manau, kad Europoje situacija su investicijomis yra bloga. Privačios investicijos yra labai žemame lygyje. Taip pat ir valstybės investicijos smunka. Aš norėčiau, kad Europa iš naujo taptų valstybės viešųjų ir privačių investicijų kontinentu. Aš nenoriu būti arogantiškas ir, ir, ir kalbėti apie postų padalyjimą, bet vieną pastebėjimą norėčiau išsakyti. Aš nusprendžiau palaukti, kaip vyks e, klausimai parlamento frakcijose ir tik paskui susitikti su Europos investicijų banko prezidentu ir aptarti, kaip spręsti šią situaciją ir kaip galima sukurti naujus instrumentus, kurie leistų praplėsti investicijas Europoje, nes be investicijų nieko nebus. Aš norėčiau, kad tie, tos investicijos daugiausia būtų MVI srityje. Ir taip pat reikės atsižvelgti į investicinių programų apibrėž, apibrėžimus ir taip pat apibrėžti tas rytis, kaip pavyzdžiui atsinaujantis energijos šaltiniai ir e, energijos efektyvumas. Tai yra ta politika, ekonominė, ekologinė e, ekom, ko, politika, kuri turi privalumų visiems ir yra viena pagrindinių Europos ateities politikų. Norėčiau, kad bankas savo apmąstymuose ir analizėje atsižvelgtų į tokio tipo investicijas ir kad padarytų jas prioritetu, kaip ir taip pat Europos biurokratijos mažinimą ir taip toliau. Aš nesakau, kad išeinanti komisija nieko nepadarė, bet sakau, kad galima padaryti dar daugiau. Ir taip pat reikės, kad mes visą tai aptartume. Norėčiau, kad nepriklausomai nuo balsavimo, jūsų balsavimo rezultatų, kad tarp mūsų būtų nuoširdus bendradarbiavimas. Aš norėčiau, net ir man būtina, kartas nuo karto pasikalbėti su žaliaisiais. Ir manau, kad būtų protinga, kad kartas nuo karto jūs sutiktumėte su manimi pasikalbėti, aš manau, kad Europai reikia tikro dialogo. Ačiū. Merci Jean-Claude pour cet exposé. Ačiū Jean-Claude už tokią, iš, tokį išsamų pranešimą. Visada žaliųjų frakcijoje rasite klausytojų ir taip pat norinčių padiskutuoti. Mes esame prieš, buvome prieš Barozo paskirimą, bet tai niekada mums netrukdė e, pateikti įvairiausias idėjas, svarstant naują teisėkros projektą. Ir pirmiausia, norėčiau žodį suteikti E, laisvajame Europos alijansui. Norėčiau žodį suteikti kolegai Terika Bras, kuris e, užduos klausimus Europos Laisvoje alijanso e, vardu. Pone Junkeri, aš kalbu ale, alia, Europos laisvoje alijanso vardu, Katalonijos, Velso, Korsikos, Valencijos vardu. Mes e, nuo 99 metų esame šioje frakcijoje ir kartu siekiame e, regionų autonomijos, taip pat e, sprendimų decentralizavimo ir stiprios ekonomikos. Tačiau žalieji kolegos pateiks jums savo klausimus, o aš norėčiau sustelkti ties vienu punktu. Per ateinančius keturius mėnesius dvi Europos tautos Korsika ir Katalonija e, nuspręs savo, dėl savo politinės ateities. Korsikoje gyvenantis žmonės turės teisę balsuoti demokratinėme repe, referendume dėl autonomijos. Šis referendumas tapo įmanomas, kai buvo numatytas referendumas ateityje Junktinėje karalystėje. Taip pat ir Katalonijoje galėtų būti referendumas, jeigu tam pritars Katalonijos parlamentas. Pastaraisiais metais Katalonijoje vyksta didžiulė mobilizacija dėl konsultacijų. Ir jūs ką tik pasakėte, kad Jums patinka mažos karalystės ir mažos respublikos, tai yra puiku, labai džiaugiuosi dėl to. Kaip Europos institucijos reaguotumėt ir jūs reaguotumėt, jeigu Korsikoje būtų e, teigiamai nubalsuota referendume ir Katalonijoje taip pat? Ačiū. Taip e, e, Aš labai gerbiu demokratinės Europos teritorijų išraiškas ir balsą, bet ne, nes, nei tiek arogantiškas, nei labai noriu leistis į terito, įvairių Europos šalių teritorinės e, peripetijas. Ta klausimą turi išspręsti Ispanija mm, ir Junkne karalystė ir Korsika. E, aišku, negalime suplakti Junktinės karalystės ir Korsikos, bet be koks bebūtų jūsų pasirinkimas, aš jį gerbsiu, bet aš nenoriu prisidėti prie tų diskusijų, kurios manęs tiesiogiai neliečia. Taip pat čia yra subsidiarumo principas. Kaip išspręstas bus šis klausimas? Aš taip pat norėčiau pasakyti, kad reikia gerbti pasirinkimą, o tai jau reiškia, kad Europos institucijose bus gerbiamas ir paisoma piliečių demokratiškai ir laisvai išreikšta valia. Mes Europos Sąjungos narių taip pat netampame tik išsiuntus laišką vieną. Gerai, Manau, kad iš Žanklodo šio klausimu daugiau nieko neišpešime. Ar jūsų frakcija turi vieningą nuomonę šio klausimu? Ne. Tai taip pat diskusijų forma. Taigi, toliau įprasta tvarka, tęsime darbą. Dabar turime įvairius, turėsime E, klausimo atsakymų sesijas. Klausimas turėtų būti vienos minutės, paskui Žantlodas atsakys. Mes šiek tiek vėluojame ir todėl raginu kalbėtojus taip užduoti klausimą, kad Žantlodas galėtų atsakyti glaustai. Pirmosios diskusijos apie demokratiją. Į demokratiją ir e, žmonių valdžia ir valdžia žmonėms yra svarbi. Man atrodo, kad dabartinė demokratija Europoje šiek tiek blogai valdoma. Jeigu kalbame apie žmonių valdžią, tai galbūt, bet apie valdžią žmonėms atrodo, kad daug labiau atsižvelgiama į e, finansinių rinkų teisę, pamirštant uh, žmonių interesus, paisant daugiau daugia nacionalinių in, korporacijų interesų. Nes e, dažnai atsižvelgiama į ribojimus keliamus nelabai demokratiškų organizacijų. Ir transatlantiniai santykiai dar labiau sumažino mūsų suverenumą. Tai bus pirmasis klausimų blokas ir Janik Žado, pirmoji klaus, klausimo žuduosianti kalbėtoja. Kalbėtojas, laba diena, ponė Junkeri. Vienas iš jūsų prioritetų yra pasiekti transatlantinę e, laisvos priekybos sutartį sudaryti. Mes e, e, priešinamės tai koncepcijai, nes jūsgi pats kalbėjote apie Europos konkretų modelį, solidarumą su nuosava ekonomika, o mums ši perspektyva šiandieną atrodo šiek tiek tolima, nes Europos projektas šiek tiek yra silpninamas. Jūs kalbėjote apie investicijas, apie tai, kad reikia jas didinti ir kad dabar įmonės įtakoja vyriausybių e, sprendimus, taip pat paduoda į tarptautinius teismus valstybės. Ar jūsų komisija sieks užtikrinti, kad e, ekonomika tarnautų pirmiausia piliečiams. Ar e, jūs ir toliau perduosite tą suverenumą iš piliečių ir valstybių korporacijoms? Europiečiai aiškiai jaučia, kad Europa nuo jų tolsta ir net yra prieš juos. Ir tos dėrybos dėl demokratinės visuomenės uh, interesų vyksta labai neskaidriai. Ar bus pare, pare, suorganizuotos viešosios konsultacijos? Ar jūs tapsite tokiu komisijos pirmininku, kuris irgi e, įsitrauks į tą neskaidrę veiklą, kas dar labiau sustiprins tą jausmą, kad uh, dokumentai nėra prieinami plačiai visuomeniai. Oui, euh, monsieur Jadot, bonjour. Taip, laba diena. Dėl pirmojo klausimo. Dėl jūsų pasiūlymo. Aš, nepaisant dabartinių susitarimų, nemanau, kad didžiausia planetos demokratija nepaisytų e, teismų sprendimų. Tie teismai yra ir ten, ir čia, ir galima per juos puikiai išspręsti tą problemą. Aš nemanau, kad privatus arbitražo teismai ir yra labai didelis gėris, nors kartais jų rezultatai sprendimai yra teigiami, bet jie kartais ne visai taip ne visai tinkamai motivuoja savo sprendimus. Aš esu už tai, kad būtų taikoma teisė, juridinė teisė, kai dėl skaidrumo ir neskaidrumo. Nežinau, kokia yra dabartinė situacija, kadangi ne, nesu Dievo patikėtinis. Aš matau viską kaip pilietis. Ir todėl nelabai žinau, kas vyksta. Ir todėl kyla nepasitikėjimo jausmas, kuris nėra palankus dėryboms ir kitiems procesams. jeigu norime užtikrinti, kad Europos visuomenė ir nacionaliniai parlamentai, Europos parlamentas dalyvautų tose diskusijose, tose dėrybose tarp JAV ir Europos, e, reikia užtikrinti, kaip galima didesnį skaidrumą. Tai reiškia, kad nemanau, kad būtų protinga, kad kas kart Ats... Tačiau nemanau, kad reikia kas žingsnį atsplė... atskleisti savo strategiją, nes tada pralaimėtume dėrybas. Nemanau, kad būtų protinga tas strategijas ir dokumentus, dėrybinius dokumentus atskleisti visuomeniai, bet galutiniai dokumentai apie įvairius dėrybų aspektus, žinoma, uh, turi tapti vieši. Kalbant apie šią sutartį, aš manau, kad yra tam tikra eilė dalykų, kuriuos reikia, kad amerikiečiai žinotų. Mes negalime peržengti tam tikrų apsaugos ribų, kalbant apie vartotojų teisės, apie maisto saugą. Čia negalime nusileisti. Kai dėl duomenų apsaugos, aš nenorėčiau, kad mes dėrėtumėmės dėl šio klausimo su amerikiečiais šių dėrybų kontekste. Man atrodo, kad šis klausimas duomenų apsauga turi būti išskirtas iš šių dėrybų. Aš norėčiau, kad svarbiausias principas būtų sveikos nuovokos, demokratijos ir saugumo principas, kad visos e, Europos įmonės paisytų Europos taisyklių. Veikiančios Europoje įmonės, nepaisant nuo jų būstinės adreso, paisytų Europos taisyklių. Mes turime tam tikrus principus ir vertybės, kurias turime ginti. Ačiū, kitas kalbėtojas yra Tomaš dėl sutarties pasikeitimų iš Vengrijos. And... Dėkuoju. Visų pirma, norėčiau pasakyti vengriškai, po to grįšiu, vėl pradėsiu kalbėti angliškai. So, uh, Thank you very much. Uh, uh. uh. Taigi dėkoju štai, kad atvykote čia ir uh, norėčiau užduoti klausimą jums kaip būsimam komisijos pirmininkui, kandidatui į pirmininkus ir kandidatui, kuris siekia pokyčių. Jūs minėjote dėl, kalbėdamas apie užsienio politiką, kad kadangi Europai reikia konsolidavimo, daugiau plėtros nebus. Nebus plėtros per kitus penkerius metus. Negaliu sutikti su tuo, bet vis tiek, jeigu tikrai Europai reikia konsolidavimo, ar manote, kad reikėtų institucijų pokyčių, net ir sutarčių pokyčių ir ar manote, kad tai bus, apie tai bus diskutuojama komisijoje ir ar manote, kad tai tikrai užtikrins skaidrumą ir demokratinį legitimumą? Ar galime netgi prieiti iki paneuropinio referendumo? No. Buvo keturi klausimai jūsų, jūsų klausime. Na, taip pasistengsiu atsakyti bent jau į dalį jų. Dėl plėtros. Taip sakiau, kad artimuoju laiku nebus e, plėtros. Tiesiog e, tai yra logiška. Nei viena valstybė nesugebės e, per tą laiką pabaigti dėrybų. Taigi naujų narių ES nebus, bet tai nereiškia, kad e, nesitęs vykstančios dėrybos. Ne, dėrybos e, vyks, bet nemanau, kad per pastaruosius e, penkerius metus e, tos diskusijos baigsis. Ne, aš nemanau, kad jūs netiesiogiai tai turėjote omenyje. Visgi. Taip pat manau, kad reikia nepamiršti, kokia yra Europos perspektyva, ypač kalbant apie vakarų Balkanus. Būtų didelė klaida sudaryti įspūdį, kad vakarų Balkanai vienas iš sudėtingiausių regionų bus pamirštas. Ir dar dėl to bendresnio klausimo, dėl sutarties pakeitimų. Sunku į tai atsakyti, nenorėčiau dabar tiesiog į tai atsakyti, nes tai priklauso nuo mūsų vidinių diskusijų Europos Sąjungoje. Na, neatmetu galimybės keisti sutartį ateityje, jeigu to prireiks. Uh, Galbūt, kalbant apie ekonominę ir pinigų sąjungą, galbūt dėl to sutartį keisti reikėtų. Vis dėlto, jeigu keistumėme e, sutartis, reikėtų taip pat pasitelkti ir e, įvairiausius reikalavimus, kurie, kurie buvo mm, iškelti pastaraisiais metais, kalbant apie pinigų ir Mm, ekonominę ir pinigų sąjungą. Na, bet apskritai tai aš esu lankstus, lankščiai nusteikęs. Dėkoju. Toliau Sven Gigols apie lobizmą. Labas rytas, ponė Junker, malonu matyti Jūs tarp mūsų. Jūs kalbėjote apie spragą, kuri didėja tarp Europos projektų ir piliečių. Mes apie tai E, svarstome ir manome, kad didelės grupės frakcijos per daug daro įtaką. Daro įtaką taip pat ir komisijai. Turiu du specifinius klausimus apie tai. Kaip e, komisijos pirmininkas, ar jūs pasitelksite teisės aktų pėdsakų sistemą? Ir e, mes turime skaidrumo registrą, kurį pasitelkėme. Ar jis taps privalomu, ar jis bus griežčiau taikomas ir ar visi turės jį taikyti. Kalbant apie piliečių iniciatyvą dėl peržiūros, norėčiau paklausti, ar jūs e, nepasinaudojate progą šią progą tam, kad sustiprintumėte piliečių iniciatyvą, tam, kad e, piliečiai būtų arčiau Europos. Manau, kad reikėtų įvertinti, iš kur atsiranda ta spraga. Juk yra ir privačioji, ir viešoji sfera. Aš tą patį kalbu ir viešai, ir privačiai. Nemanau, kad reikėtų daryti kažkokių skirtumų. Manau, kad kalbant apie skaidrumą, na, reikėtų užtikrinti daugiau skaidrumo. Aš palaikau skaidrumą. Tikrai palaikau skaidrumą. todėl kad taip pat noriu užtikrinti ir taiką. Ir, kai kalbame apie skaidrumo registrą, Manau, kad tikrai skaidrumo registras turi būti privalomas visiems. Jeigu, tarkim, parlamento narys apsilanko pas mane, aš noriu žinoti, kiek jis laiko e, lankysis, kiek laiko užtruko jo ankstesnis vizitas ir taip toliau. Manau, kad tai turi būti taikoma visoms institucijoms. Lobistai neveikia tik komisijos ar parlamento lygiu, Tai vyksta taip pat ir nacionaliniu lygmeniu. Ir manau, kad viskas turi būti užregistruota, netgi, tarkim, telefonų skambučiai. Parlamentas leidžia teisės aktus, ne komisija juos leidžia, taigi reikia, laikytis griežtų privalomų taisyklių. Reikia, kad ir parlamentas sulaikytųsi, kaip kad laikosi komisija. Na, tokia yra mano nuomonė. Manau, kad reikia užtikrinti daugiau skaidrumo. Ir tikrai reikėtų to teisės aktų pėdsako, kurį minėjau. Visgi turime į viską žiūrėti logiškai. Mane kritikavo dėl to, kad e, kai aš vadovavau Eurogrupiai, susiklostė neigiama situacija. Jeigu žmonės mano, kad viską galima paviešinti, jie klysta. Mes kalbame apie informacijos mainus, bet kartais ne, nežinome, kokiu atsakymu laukti. Kartais e, kažkuriai šaliai toks paviešinimas gali mm, pakenkti. Jeigu mes būtume per daug paviešinę, galbūt Graikija nebūtų likusi euro zonoje, dėl to būtų nukentėję Graikijos piliečiai, nebūtinai tarptautinės įmonės. Tai būtų vykę, jeigu būtų buvę per daug skaidrumo. Bet e, kai kalbame apie tam tikrus svarbius interesus, kai kuriuos dalykus visgi reikia laikyti slaptais. Bet kai kalbame, tarkime, apie teisės akto pasiūlymą, manome, manau, kad tikrai tokiu atveju skaidrumą reikia užtikrinti ir tai turi būti didžiausio lygio skaidrumas. Na, o kalbant apie piliečių dalyvavimą ir apie E, sutarčių, priemonių peržiūrą. Šiuo metu negaliu pasakyti, kokie pokyčiai turėtų būti padaryti. Aš tai mačiau taip pat ir Luksemburgė. Jūs minite direktyvą, mm, kurią žmonės nori patvirtinti, bet e, matau, kad situacija yra labai sudėtinga. Reikėtų vertinti, kaip galėtume supaprastinti ir kaip būtų galima pasitelkti šią piliečių iniciatyvą. Visgi manau, kad tai turėtume išanalizuoti išsameu. Manau, kad jūs turite trečią klausimą. kyla klausimas, ar reikėtų turbūt reikia paisyti laiko. Noriu tarti kelis žodžius dėl lobizmo Europos institucijose. 28 e, vyriausybės taip pat vykdo tą lobizmo veiklą. Ir kai Deutsche Bank pirmininkas susitinka su Merkel, tai taip pat e, yra lobizmas toliau Peter Erikson iš Švedijos. Thank you very much. I, I... Dėkoju. Aš kalbėsiu švediškai. uh, <laughs> jag um, läste herr eh, Junkers prioriteringar. Aš skaičiau jūs apie jūsų prioritetus. Uh, išsakytus ankstesniuose susitarimuose. Ir šiek tiek nusivyliau dėl to, kad nieko nesupratau apie tai, kaip kalbėjote apie tą e, skaidrumo didinimą ir e, legitimumą Europos šalise. Ir man atrodo, kad ši sritis yra labai svarbi Europos ateičiai, taip pat konkurencijai ir augimui. Mano klausimas yra apie tai, kaip dirbsime toliau kovodami su korupcija Europoje. Kai kurios didelės šalis e, šioje srityje pirmauja ir džiaugiuosi dėl to, kad komisija tais metais ėmėsi iniciatyvos šioje srityje, parengė pranešimą apie korupciją situacijos įvairiose Europos šalise, bet man atrodo labai svarbu imtis ir kitų sekančių žingsnių, konkrečiau apibriežti, kaip e, Europą toliau elgtis ir ir, ir ką planuoja Žanas Klodas Junkeris, kokių iniciatyvų jis planuoja imtis e, kovojant su korupcija Europos Sąjungos institucijose ir taip pat šalse narise, nes tai labai svarbu ateičiai. Norėčiau iš pradžių du pastebėjimus e, tokius išskiriančius e, paminėti. Jūs kalbėjote apie mano prioritetus. Aš Norėčiau pabrėžti, kad jūs turbūt rėmėtės tuo dokumentu, kuris nėra naujausias. Tai yra mano penkių prioritėtų ekspoze, kuriuos pristačiau balandžio 23. Tai yra rinkinės kampanijos elementai, tai nėra komisijai skirtas dokumentas. Taip, aš jaučiuosi įsipareigojęs šiems prioritetams. Uh, bet e, mano veiksmai neapsiribos šiais penkiais prioritetais. Ir žinoma, suvokiu, kad reikės imtis spręsti šias problemas, bet tai vyks su kitais komisarais, kurie bus išrinkti. Aš mane tik paskyrė Europos vadovų taryba aš nesijaus, nesijausiu išrinktuoju Europos komisijos pirmininku, kol nebūsiu išrinktas parlamente. Ne Europos vadovų taryba renka e, mane, bet parlamentas. Ir todėl aš savęs klausiu, remdamasis kokiais įgaliojimais galėčiau pasisakyti visais šiais klausimais, kurie buvo pateikti. Aš dar nesu Europos komisijos pirmininkas. Aš tik pirmininkausiu Europos komisijos veiksmams, bet reikės atsižvelgti ir į kitų komisarų nuomonę. Tikiuosi, kad viską žinosiu greitai ir kad tikiuosi, kad bus ir daug taip pat moterų komisijos sudėtyje. Aš atsakydamas Svenui turbūt atsakiau ir į jūsų klausimą, nes lobizmas, skaidrumas, kontaktai yra būtina sąlyga, norint kovoti su korupcija ir netinkamomis įtakomis. Taip pat reikia atsižvelgti į nacionalinę baudžiamąją teisę ir Europos kontekstą, kurių papildomų priemonių galima būtų imtis kovojant su korupcija nes tai yra reiškinys, kuris kenkia demokratijai. Ačiū. Duman Langenot. Eh, als voormalig uh, eerste minister en uh, voormalig uh, minister. Labas rytas. Kaip buvęs ministras pirmininkas ir finansų ministras žinote, kad e, daugiau negu 80 procentų Europos biudžeto yra bendrai valdomas komisijos ir valstybių narių. Jau buvo sakoma kelis kartus, kad, e, instituc, e, kad valstybės narės vykdo savo pareigas, bet du, atvej, dviem atvejais iš trijų žino, kad blogai tie pinigai yra išleidžiami. Kaip jūs Ką Jūs manote apie sertifikatus, kurie, kurie turi būti išduodami finansų ministrų apie tas leidžiamas lėšas? Ką Jūs pasiūlytumėte? Ačiū. Manau, kad reikėtų kalbėti apie Europos biudžetą, Europos e, e, Europos biudžetą platesnėme kontekste, nei kad jūsų klausimas buvo suformuluotas. Viena iš priežasčių, kuri iš dalies paaiškina europiečių nemailę Europai, yra susijusi su tuo, kad labai dažnai mes keliame skandalą dėl to, kad netinkamai išleidžiami Europos biudžeto pinigai. Tos kontrolės iš tikrųjų sistema yra didžiulė. nes per tą kontrolę nebeįmanoma nei kvepuoti, nei valdyti, nei ką nors e, daryti. Bet tai yra kita problema. Žinau, kodėl ta kontrolė buvo nustatyta. Bet norėčiau, kad patys Europos valstybių finansų ministrai rūpintųsi Europos biudžetu, kurį labai gerai išmanau, nes 85-aisiais pirmininkavau biudžeto tarybai. Tai mano buvo pirmasis pirmininkavimas. Dabar tai daro valstybės sekretoriai. Visi finansų ministrai apie tai kalba, bet nei vienas nesirūpina Europos biudžetu. Todėl norėčiau, kad ekofinas vėl pasijustų atsakingas už Europos biudžetą, užuot tik apie jį kalbėjęs. Kaip finansų ministras. Fin, finansų ministrai patys dalyvaudami Europos biudžeto sudarime palengvintų situaciją. Reikia pasakyti europiečiams, kad netinkamas paskirstimas e, yra, Euro, yra valstybių narių darbas, o ne Europos. Būtent pačios valstybės narės netlieka savo pareigų. Ir manau, kad už nacionalinių biudžetų įgyvendinimą atsakingi ministrai valstybėse taip pat būtų atsakingi ir už Europos biudžetą ir patvirtintų, kad ėmėsi visų priemonių, kad būtų išvengta, jog netinkamai bus išleistos Europos lėšus. Aš esu už patikimą sistemą. Reikia, kad kiekviena vyriausybė iš, susikurtų atitinkamus tam reikalingus instrumentus. Savo šalyje pastebėjau, kad biurokratiniai apribojimai yra tokie, kad kartais tų projektų neįmanoma įvykdyti. Mažoje šalyje projektai yra maži, sumos lyginant su Europos biudžetu yra labai kuklios. Ir biurokratinės išlaidos tampa daug didesnės negu kad pati, patys projektai. Tai taip baigiame pirmos temos klausimų sesiją. Jean-Claude Junkeris kalba apie kofiną ir jis kalba kaip apie primadonų kažkokį tai būrelį. Ir dabar žodžius suteiksiu Rebekai, ant, kad pristatytų antrąją dalį mūsų klausimų. Uh, uh, Toliau tvari plėtra žaliesiams esminė klausimai. Tai uh, sritis, uh, sakyčiau, kur taip pat yra uh, problemų. Susidursite su problemom, kai perimsite pirmininkavą Europos komisijoje iš uh, pono Baros. Uh, Ir kalbant apie poną Attinger, jie pas, pasistengė pasinaudoti visom galimybėm susilpninti uh, mūsų pasiekimus e, atvaros plėtros ateityje kalbant apie kovą su klimato kaita, kaip būtų galima apibūdinti dabartinę situaciją, tai laikoma našta, o ne iššūkiu Europos pramoniai. Mes parengėme savo klausimus ir e, pirmasis klausimą šią temą užduos Europos parlamento narys iš Luksemburgo, Klodas Turmas. Labadiena, ponia Junker, Žanklodai. Mūsų analizė yra štai kokia. Mes susidurėme su trimis krizėmis. Pirma, klimato krize ir kitais metais vyksianti Paryžiuje konferencija dėl galimų sprendimų. Taip pat yra ekonominė krizė, energetikos krizė, nes mūsų energijos skola 2000, 45 milijardus jau pasiekė, nes e, naftos ištekliai mažėja, o indai ir kinai taip pat labai daug jos vartoja, todėl naftos kaina auga. Trečia kryžė yra geopolitinė įtampa dėl energetikos. Į Rusija, e, Libija, Irakas, Nigerija įvykiai ten e, verčia rimtai žiūrėti į tai. Siūlome pirmą atsinaujinantis ištekliai, antras – E, susiję elektros ir dujų tinklai. Trečia, mažiau energijos švaistimo ir didesnis veiksmingumas. Ir čia du klausimai. Pirmas, dėl energetinio veiksmingumo. Šiandien turime ambicijų pagerinti 2 procentus per metus tą veiksmingumą. Tai yra maždaug 20 procentų. Barozo ir Rotingeris tačiau dabar siūlo mažinti šį tikslą nuo 2020-30 iki 5-7, maksimum 10 procentų. Ar jūs būsite tas pirmininkas, kuris sieks mažesnio energijos veiksmingumo, mažiau negu 2 procentų, lyginant su dabar? Taigi, antras klausimas. Kada baigsime kurti vidaus energijos rinką? Mes dabar siekiame lygiateisės kon, konkurencijos. Tačiau dabar e, Lenkija reikalauja naujų nuolaidų dėl anglies, Anglija, brandoliniai energijai. Kaip, būdamas pirmininku, jūs spręsite šios konfliktus tarp vidaus rinkos ir iškastinio kūro nuolaidų prašymų. Ačiū. Oui, uh, Taip, Klodai. Dėl tų skirtingų dalykų, kuriuos išsakėjai, Filipas sakė, turiu tris minutės. Na, gerai. Aš Mes Luksemburgė viską dalėjomės net kalbėjimo laiką. Norėčiau, kad mes būtume ambicingi. Aš dabar tiksliai nežadėsiu, ką darysiu, nes nesu pakankamai tiksliai susipažinęs su skaičiais ir, ir strategija. Tačiau aš pasisakau už tai, kad energijos suvartojimo veiksmingumas turi būti geresnis. Reikia vengti švaistyti energiją. Taigi šis aspektas man yra svarbus, be kita ko ir ekonomiškai, bei e, kalbant apie augimą ir užimtumą, nes šis sektorius gali e, generuoti augimą ir užimtumą. Ir todėl aš esu nusiteikęs laikytis to ritmiško 2 procentų per metus didėjimo, tačiau dabar tiksliai jum nenoriu įsipareigoti, nes reikia pirmą išsamei išnagrinėti šį klausimą. Visada ekonominės krizės metus sakyti, kad negalima apleisti klimato politikos, nes kai krizė baigsis, klimato krizė neišnyks Ir todėl norėčiau, atsižvelgdamas į būsimą konferenciją Paryžiuje, paraginti sugrįžti prie šio iššūkio ir šios problemos ir skirti tam tinkamą dėmesį. Dėl antro klausimo, dėl Lenkijos e, subsidijų ir taip toliau, šį konkretų klausimą reikės išnagrinėti Aš žinau pagrindinę Lenkijos poziciją, kuri išsiskiria nuo kitų valstybių narių pozicijos. Ir reikės pasižiūrėti, kurie kryptimi viskas išsispręs. Šių klausimų metu nenoriu priešinti valstybių narių vienus su kitomis jau turiu daug priešų tarp valstybių narių. Ir taip. Bet čia ne apie šalis, bet apie technologijas. Ar yra naujų sprendimų dėl anglijas ir, ir, ir e, brandulinės energijos? Problema yra ta, kad viena valstybė narė to prašo. Ir tai jau yra problema. Nur uh, eine technische Frage. I don't see uh, only a technical problem, I see a political problem. So how... Čia išvelgiu politinę problemą. Kaip sustabdyti tą įtaką, kurią daro ponas Settingeris būsimoje uh, komisijoje? Uh, Na, programa dar neambicinga yra, bet tai, e, tai iš tiesų kertasi, kaip žinome, pana Oettingerio pozicija. Toliau klausimą užduos Rikas Žabar iš Vengrijos. Jam e, taip pat rūpi labai santykiai su Rusija. Dėl jūsų antro prioritetų energetikos srityje norėčiau sužinoti, kokie jūsų planai siekiant užtikrinti energetinį saugumą, atsižvelgiant tai, kad e, pastaruoju metu Rusija daug investuoja branduolinės energetikos srityje, e, kai kuriuose valstybėse narėse. E, Europoje daug kalba, kalbama apie nepriklausomybę dujų srityje, tačiau reikėtų pabrėžti, kad tuo pačiu metu Europa tampa vis priklausomesnė ir branduolinės energetikos srityje. Rusijai priklauso technologinės e, e, žinios ir kartais netgi Rusija tampa e, finansinė investuotoja ne vienoje valstybėje narė taip pat ir branduolinės energetikos rytyje. Ar jūs pripažįstate, kad dabartinės Rusijos investicijos padarys labai didelę poveikį daugelį valstybių narių, skaitant Suomiją, Vengriją, kitas, kalbant apie Europos energetinį saugumą? Ir antrasis mano klausimas. Uh, Kalbate apie e, naują Europos energetinę sąjungą. Kokiu priemonių galėtų imtis naujosios sudėties komisija, kad neleistų atskirom valstybėm narėm statyti į pavojų Europos energetinio saugumo na, per atskirus sprendimus brandalinės energetikos srityje? Manau, kad energijos sąjunga yra realus ateities projektas. Norėčiau, kad pagreitintume energijos vidaus rinkos įgyvendinimą. Norėčiau, kad pagerintume jungtis tarp skirtingų valstybių narių. Norėčiau, kad apmastytume geriau tą energijos derinį. Tiesa, kad dabar šis, ši koncepcija laikoma valstybių narių reikalų, bet e, Europoje niekada mes kitaip nesusitarsime dėl to energijos derinio. Ir todėl valstybės narės turi pačios organizuoti tą derinį. Tačiau negalime pasilikti prie bendro dabartinio energijos derinimo, derinio, nes reikia galvoti ir apie priklausomybės nuo Rusijos mažinimą, bet ir e, priklausomybės nuo iškasinio kūro mažinimą. Norėčiau, kad valstybės narės susi, susivienytų ir sukurtų bendrą energijos pirkimo pardavimo centrą, biržą. Reikia kolektyviai dėrėtis dėl energijos pirkimo, kainų ir taip toliau. Žinau, kad kai kuriuose valstybėse narise yra valstybinės įmonės atsakingos už tuos reikalus. Kitose šalise yra kitos privačios bendruomenės, kurios neįsivaizduoja, kaip galėtų prisijungti prie kažkokios bendros e, grupės. Ministro Tusko pateiktas projektas turi taip pat būti nuodugniai išnagrinėtas. Turime suprasti, kad energetika yra neatskiriama dabartinės diplomatijos dalis. Ir todėl norėčiau, kad būsimas komisaras atsakingas su šį klausimą iš esmės susipažintų su visais su situacija. Norėtume, norėčiau, kad uh, ko sąlygos taptų geresnės, kad e, dujų tiekmė nebūtų vien tik iš rytų į vakarus. Dabar turime įvairių technologijų ir galima keisti tas tendencijas. Aišku, šioje srityje daug yra ką padaryti. So next uh, <clears throat> colleague is uh, from Croatia, Davor. Toliau klausimą užduos narys iš Kroatijos Davo. Prašom. Gerbiamas ponė Junkerė, mums Reikia bendros vizijos 2050 metams, kad pasiektumėm suderinamumo tarp šiaurės ir pietų. Ir aišku, geriausia tai padaryti, pradėti procesą. Tai yra dauguma pietinių ir pietričių valstybių. Čia Kroatija geriausias pavyzdys susiduria su struktūriniam problemom įgyvendama savo ekonomikos politiką. Na, spėju, kad jūs žinote šitas problemas. Gal galėtumėt paaiškinti, kokie finansiniai instrumentai galėtų padėti valstybėm efektyviai deinstrualizuoti dekarbonizuoti ir pereiti prie žaliosios ekonomikos, nes e, e, tai vienintelis ilgalaikis kelias į tvarę plėtrą. E, jeigu įsivaizduojame augimą, mes įsivaizduojam tik žalį augimą, tai vienintelis sprendimas siekiant tvarios plėtros visoje Europos Sąjungoje. Kaip Jūs įsivaizduojate tokius finansinius instrumentus? Dėkui. Remarque introductive. Čia tokia inžanginė pastaba. Komisijos dar nėra ji dar nepaskirta, o aš esu čia. Aš neturiu savo komisaro, aš net neturiu prieigos prie įvairių Europos komisijos dokumentų. Aišku, jūs galite uždavinėti labai detalius klausimus, aš nebūsiu atsakingas už tos visus klausimus. Komisija sudarys 28 nariai. Uh, gal ir, gal ir per daug, bet vis dėlto 28. Iš tiesų, kai organizuosime komisijos e, darbą, organizuosime savo pro programą ir irsime tais klausimais bendrai paėmus. Uh, Aš už žalėją ekonomiką, aš už e, tai, kad reikiamos finansinės lėšos būtų skiriamos inovacijom ir tokiam politiniam patvirtinimui. Tačiau e, skaičių konkrečių neturiu ir neturiu žinių tokių, kad galėčiau pateikti konkrečius skaičius. Uh, Na, e, anadien e, gilinausi į sprendimą, kurį priemė e, komisija skirti lėšas 12 valstybių veikiančių tam sektoriui. Tačiau bus paskirtas už tai atsakingas komisijos narys. Ir jau, kai jisai čia pas jūs atvyks, tai galėsite ir užduoti jam uh, tuos kietus klausimus. Tačiau aš negaliu uh, duoti atsakymus į visus detalius klausimus, tai neįmanoma. Uh, Na, e, gal, galbūt genijų savybių ir turiu, bet tikrai nesu genijus. Margarita iš Danijos, prašom. Labai ačiū, kalbėsiu daniškai kad e, skambėtų šios dienos posėdėje įvairios kalbos. Kalbėsiu labai, apie labai konkretų dalyką ir e, manau, kad galėsite aiškiai atsakyti. Norėčiau paklausti apie skalūninės dujas. Tai turi įtakos mums visiems. E, šiandien konkrečiai tai labai svarbu Danijoje ir Rumunijoje. Tai e, nauja energijos rušis, labai rizikinga, daroma žala gamtai, aplinkai, žmonėm. Ir e, žinome tai iš tarptautinės energetikos agentūros kad tai nėra naudinga e, ir klimato kaitos prasme. Tai gal jūs galėtumėt e, mums padėti, kad išvengtumėm didelio spaudimo, kurį daro stambiosios įmonės e, valstybėm narėm, konkrečiai Danijai, Rumunijai. Galbūt galite patikinti, kad nešvaistysime lėšų pačiam, patiem įvairiausiam dalykam, kad, kad sustelksime į ilgalaikę naudą. Ir norėčiau užgirsti jūsų atsakymą dėl skalūnių dujų. Dėkui. Um, the diversity of languages, I'm tempted to give you an answer in Luxembourg, but I will. Na, uh, siekiant uh, e, kalbų įvairovės, uh, e, kila pagunda atsakyti liuksemburgietiškai, bet tiek to. Turite nepamiršti, kad energetikos struktūra tai yra nacionalinė kompetencija ir mes tai nesikišame. Toliau, uh, dėl hidraulinio olienos kalimo. Na, asmeninė mano pozicija tokia, aš prieš tai kadangi neįsivaizduoju, kokios galimos yra pasiekmes šitos e, naujosios technologijos. Aš būčiau už tai, kad būtų investuojama daugiau į tyrimus e, skirtus e, hidrauliniam alienų skaldimui. Uh, kad būtų galima išvengti jau žinomų neigiamų hidraulinio aliejinio skalinimo pasiekmių, tad aš e, iš tiesų nesu už e, tokio aliejinio skalinimo skatinimą, nes bijausi pasiekmių. Tiesiog nežinau, kokios jos bus. Ar tai reiškia, kad remtumėt griežtesnius teisės aktus, kaip kad norėjo komisaras atsakingas už klimato kaitą, bet Tingeris e, tai sustabdė. Komisija labai demokratiška institucija, ten nuolat vyksta daug diskusijų. Na ir aš nežinau, ar tai remčiau. Visose šiuose sritose esu linkęs būti atsargus, nors gal tai ir senamadiška. Aš e, stačia galva nelekiu ir neskatinu dėkti naujų technologijų, nes nežinau, kur tai nuves. Manau, kad e, turime būti atsargus. Turime taikyti atsargumo priemonės kad e, galėtumėm įvertinti riziką. Gerai, turbūt čia yra ką nuveikti. Pirm, toliau Martinas Eslingas Vokietija. Pone Junkerė, žinote, kad Europoje kitas kontroversiškas klausimas yra genetinė inžinerija, daugumos už tai nėra. Čia norėčiau komisijos buvo prašoma leisti Europoje naudoti genetiškai modifikuotus augalus. Dabar Europa e, renacionalizuoja poziciją, kalbant apie genetiškai modifikuotus e, augalus. Ar sutinkate su parlamento pozicija? Mums e, reikia griežtesnių kriterijų, reikia labiau saugoti vartotojus, reikia e, reformuoti ESA. Visi tie dalykai kontroversiški. Ar Europoje nereikėtų pasirinkti kito kelio atvarų žemės ūkis be genetiškai modifikuoto organizmo? Neturėtumėm nusileisti ją spaudimui. Na, žiūrint iš išorės, ne visiškai aišku, kokios procedūros laikyti, suteikiant leidimus. Taryboje nebuvo kvalifikuotos daugumos, komisija turėjo priimti sprendimą, po to buvo kreiptasi į teismą, įmonės prašė leidimų, visa procedūra nebuvo skaidri, mano supratimu, ir man labai sunku tai suprasti. Na, reikės patikėti, kam nors apsvarstyti, ar leidimų procedūros nereikėtų keisti. Ir aišku, čia galima daug ką tobulinti ir parlamentas galės prisidėti prie to, bet galutinio atsakymo negalėčiau pateikti. Na, nemanau, kad gerai kad būtų pasirinktas kelias, kuris e, ne, ne, ne visai tenkina komisiją, vien dėl to, kokia situacija taryboje, manau, tai nebūtų demokratiška. Also Punkte sammeln bei grünen Herzensthemen gar nicht so schlecht. Und jetzt kommen wir zum Thema Fisch. Na, tai yra tikrai labai svarbus klausimas žaliesiems. Dabar pereisime prie žuvininkystės. Izabela Levin. Pone Junkeris, sveikas e, atvykęs. Jūs kalbate apie tai, kad daugelis e, piliečių e, jaučia vis mažesnę meilę Europai. Manau, kad viena iš svarbiausių pergalių Europai buvo iš tikrųjų pastaruoju metu bendra žuvininkistės politika. Jau Vis dar 91 procentų viduržėmio jūros išteklių ir 50 procentų e, Baltijos išteklių yra per daug e, žvejojami. E, Mano klausimas būtų toks, kaip jūs galėtumėte apginti reformą, jeigu jūs išrinks e, komisijos pirmininku kitai kadencijai, nes yra tokių valstybių narių, kurios nori sušvelninti tai, dėl ko jau buvo susitarta šios kadencijos metu. Švedijoje mes e, tikrai palankiai vertiname situaciją ir e, norėtume, kad jūs e, ją dar labiau pagerintumėte. Ir kad, tarkim, pavyzdžiui, stengtumėmės užtikrinti ir tvarę žvejybą vandeninuose. Norėčiau Jums priminti, kad Luksemburgas tiesiai prieigos prie vandeninų neturi. Tai Belgijos kaltė. Tai dėl ko aš nesu žuvininkystės ekspertas. 19 metų buvau ministrų pirmininku, bet niekada nebuvau žvejybos ministru. Visgi Luksemburgui teko e, vadovauti ir žuvininkystės taryboms, bet toje srityje daug patirties neturiu. Šiaip man, aišku, aktuali, aktualus šis klausimas. Ir ko tikrai nedarysiu, tai nebandysiu tų priimtų sprendimų sušvelninti, atskiesti. Šiaip apie žuvininkystę negaliu autoritetingai, labai autoritetingai pasireikšti, bet tikrai e, užtikrinu, kad E, tų priemonių nesijimsiu. Na šiaip Luksemburgas turi e, žuvininkystės e, pramonę. Neturi žuvininkystės pramonės. Na, mes Europoje labai daug importuojame žuvininkystės išteklių, nes 70 procentų žuvų yra importuojama ir Luksemburgas ir kitos valstybės nuo importo priklauso, besivystančios valstybės mums tiekia žuvį. Taigi tai yra labai svarbus klausimas, reikia tai atkreipti dėmesį ir mums svarbu šį klausimą spręsti Europos lygiu. Norėčiau tiesiog sužinoti, kad jūs, ar jūs rimtai tai pažiūrėsite. Ne, aš tikrųjų nenorėjau sudaryti įspūdžio, kad apie tai tik juokausiu. Tai yra pasaulinė problema ir jau esu daug kartų minėjęs, kad ES E, turi svarstyti svarbus klausimus ir e, mažesnius klausimus. Šis klausimas yra labai svarbus. Ši problema yra problema visai Europai ir ne tik atskiroms šalims. Nesvarbu, kurios yra ar prie vandens ar ne. Kai šokauju, aš leidžiu suprasti, kad aš šokauju. Taigi prisiminsite turbūt, e, jeigu išgirsite vėl Izabelę Levin pavardę, e, gali kilti daug iššūkių. E, prisiminkite jos pavardę, jeigu kas nors bandys sušvelninti priimtus sprendimus. Paskutinį klausimą užduos Molys Kotgartų iš Jungtinės karalystės. Ji norėtų užtikrinti Londono tvarę plėtrą. Dėkoju. Tai tikrai iššūkis. Kaip Britanijos narė, aš norėčiau aišku pasisakyti dėl penktojo prioriteto Britanijos klausimų. Ypač dėl darbo su Europos institucijomis, kur matome pokyčių. Pavyzdžiui, bankų sąjungos ir bankų reglamento klausimas. Kaip mes spręsime šį klausimą, jeigu e, visgi Britanija ir toliau nebus ne euro zona. Yra konfliktų pastaruoju metu tarp Centrinio banko ir komisijos dėl clearinghouse ir taip toliau. Kovo mėnesį David Cameron patvirtino septynių metų reformų planą ir kuriuo buvo siekiama užtikrinti mažiau e, biurokratijos ir mažiau Bruselio kišimuose. Aš norėčiau, kad jūs patikintumėte, kad priešinsitės, e, jeigu Britanijos vyriausybė norės prašyti, kad Londonui nebūtų taikomas finansų reglamentas. E, kalbant apie finansų teisės aktus, e, priekybos susitarimus, Kinijos klausimus, visi tie šie reikalavimai, visi reikalavimai turėtų būti taikomi ir Londonui. Domain, I'm better informed than on the, pre on the previous one. But in my five priorities. I... Tarp e, penkių prioritetų, kuriuos paruošiau balandžio mėnesį, ne dabar, Aš įtraukiau ir Britanijos klausimą. Mes norime teisingai išspręsti Britanijos klausimą, teisingai susitarti su Britanija ir atsižvelgti į šalies mm, specifiškumus. Taip pat ir į kitų šalių specifiškumus. Jeigu, tarkim, Britanija nori repatrijuoti repatrijuoti kapitalą ar asmenys, na žinoma, mes e, negalime tam priešintis. Britanijos vyriausybė priims tokį sprendimą ir reikės galbūt dėl to dėrėtis ir stengtis ištikrinti kad nebūtų e, pažeistos pagrindinės teisės, kurios yra numatytos sutartyje. Na ir žinote, kad e, Niderlandų E, parlamentas turi 53 e, dalykų sąrašą, dėl, kurio dar norėtų, dėl kurių dar norėtų dėrėtis. Taigi, matote, tai ne tik Britanija, yra ir kitų šalių, kur, kuriuose dar kyla problemų. Sutartis, sutartis vidaus, vidaus rinka, visi šie klausimai iš tikrųjų neturėtų būti kvestionuojami. Uh, Tai jau yra ES teisinas ir Ir nereikėtų, tarkim, kelti pavojaus e, darbuotojų laisvam judėjimui ir taip toliau. Kai kalbame apie Londoną, finansų reglamentą, Aš dar e, Britanijos, Niderlandų ir kitų šalių neturiu viso sąrašo reikalavimų. Negaliu į visus tos klausimus atsakyti šiuo metu. Bet e, aš turėjau ir omenyje pagrindinius e, sutarties principus. Konkurencingumas tarp finansinių centrų Europoje neturi nukentėti Kai kas sakė, kad aš per griežtai e, ginu finansų centrus, žinoma, galim, galiu šias pareigas suteikti ir kam kitam. Ačiū. E, baigiame antrą klausimų skyrių ir netaip jau labai vėluojame, tik 9 minutės. Tikiuosi, kad ir toliau taip drausmingai tęsime. Dabar pereisime nuo ekonominių į social, į, į, į, prie socialinių klausimų ir finansinių klausimų. E, demokratija yra žmonių valdžia žmonėms ir žmo, žmonių valdoma. Ir vienas procentas tik tai europiečių mano, kad situacija pagerėjo, kiti mano, kad ji išliko tokia pati arba pablogėjo. Taigi ta demokratija žmonėms pasiteisina tik vienu procentu atveju, kitiem reikia situaciją gerinti. Taigi pirmas klausimas yra susijęs su vienu iš instrumentų, leidžiančių užtikrinti socialiai teisingą politiką, tai yra Europos biudžetas. Ir pirmas klausimas. Bonjour. Labą dieną. Aš nekalbėsiu apie biudžeto formavimą, skirtingus skyrius ir taip toliau, nes dabar tam netinkamas laikas. Aš norėčiau paklausti apie viziją, kurią turime šiandieną. Daugiau nei 20 metų Europos biudžetas galioja septynerius metus. Arba, kaip žinote, 2013 balsavome dėl Europos biudžeto. Dabar visi teisės aktai bus priimami neatsižvelgiant į biudžetinės implikacijas. Tik 2025 metais vėl teks apie tai prisiminti. Taigi kaip dėl demokratinio ir politinio įsipareigojimo? Reikia užtikrinti nuoseklumą tarp komisijos te, kadencijos laikotarpio ir biudžeto gyvendinimo laikotarpio. Šie du pasiūlymai grįžti prie penkerių metų biudžeto ir kad užtikrintume tokį procesą, kad rinkimų kampanija gali, galėtų įtraukti ir biudžeto diskusijas, kadangi politika yra susijusi su gebėjimais veiksmingai gyveninti biudžetą. Ačiū. Netiesa, kad mes neatsižvelgiame į biudžeto perspektyvą. Ir mes anksčiau taip neselgdavome, nebūdavo tokių ilgų biudžeto laikotarpio. Tai yra naujas dalykas. Problema yra ta, kad Europa yra sena ir mes taip pat. Aš dalyvavau, kaip minėjau, ilgus metus biudžeto tarybose, būdamas biudžeto ir finansų ministru ir susidūriau su įvairiomis problemomis, kai trūkdavo išteklių, kadangi reikėdavo kasmet nacionaliniuose parlamentuose ratifikuoti biudžetą. Tai buvo ir jokinga, ir tragiška. Ir dėl to pirmajame ir antrajame pakete buvo surastas būdas, kaip išeiti iš tos uh, tarp institucinės, e, tarp institucinės nesusipratimo. Ir komisija ir taryba dažnai susiduria mūšio laukia. Kartais reikia net trečiojo biudžeto svarstymo. Ir todėl buvo sukurta pers, finansinė perspektyva, galiuojant ilgesnį laikotarpį. Aš manau, kad šio parlamento kadencijos metu vyks biudžet, diskusijos apie biudžetą, kadangi teks atlikti vidutinio laikotarpio peržiūrą ir jie vyks 2016-aisiais. Ir tada teks grįžti prie išteklių, nuo savų išteklių klausimų. Kaip sakiau vakar, kaip sakau šiandien, Aš nesu iš anksto nusiteikęs prieš e, siūlymą mažinti nuo 7 iki 5 metų tą perspektyvos trukmę. Tačiau reikės, kad vyktų savalaikiai tikri debatai apie nuosavus išteklius. Ir norėčiau tikrai, kad mes tai aptartume. Gerai. Mes suorganizuosime e, diskusijas apie biudžeto panaudojimą. Sekantis klausimas, Eva Žoliai jį užduos. Ačiū. Dėkoju, kad atvykote, kad su mumis pasidalintumėte savo viziją. Pastebėjau, kad jūsų rinkimų prioritetai apima, kad jūsų prioritetus nebuvo įtraukta kova su fiskaliniu sukčiavimu. 50 procentų BVP šalies ateina iš e, finansinio sektoriaus. Tūkstantis milijardų sudaro finansinio sukčiavimo suma. Ir čia turime kalbėti apie daugia nacionalinių įmonių vaidmenį ir kai kurių valstybių susitaikeliškumą. Komisija pradėjo 2014-aisiais tris tyrimus ir Airijoje, Niderlanduose ir Luksemburgė dėl taikomų tam tikrų net galimai nesažiningų preferencijų. Ir viena iš tų šalių yra jūsų šalis. Šie tyrimai e, buvo puikiai vykdomi, jūs pats e, intensyviai juos vykdėte. Ir Dabar ar esate teigiamai nusiteikęs dėl to, kad kiekvienoje šalyje reikėtų užtikrinti skaidrų, skaidrės taisyklės daugia nacionalinėms korporacijoms veikiančioms Europoje? Taip, man atrodo, reikėtų šiuo klausimu praplėsti diskusijas. Nežinau, ką turite omenyje sakydama skaidrumas, skaidrios taisyklės daugia nacionalinėms įmonėms. Aš pats norėčiau nuolatinio skaidrumo visur. Ir jeigu mes norime visur skaidrumo, aš norėčiau, kad ir mm, valstybių organizuojami visokiausiai nusikalstami tinklai taip pat būtų skaidrus. Reikia labai konkrečiai aptarti šios klausimus. mokesčių perkelinėjimas ir manipuliavimas. Tiesa, kad komisija pradėjo tris tyrimus, kaip ir sakėte, kitos, kiti tyrimai dar bus pradėti. Manau, kad problema yra susijusi pirmiausia su tuo mokesčių perkelinėjimu. Tai yra nuolatinė ir rimta problema. Aš niekada tuo neužsiemiau, bet mane daug kas tyrė, nes buvau vieša figūra. Ir išgirdau daug kom komentarų. Šie susitikimai visada buvo labai konstruktyvūs. Visada man buvo sakoma, kad mes esame labai kuklus, kad kitų kitur tai instanciniai instrumentai yra daug e, visai kitokie, bet visose šalise yra vienokia ar kitokia finansinė politika skirta nelabai skaidriai veikiančioms įmonėms ir man atrodo, kad reikia pridėti skaidrumo šioje srityje. Taip pat uh, užtikrinant lyginamąją teisę Man atrodo, kad visos šalis patirtų naudos iš to ir kartais skaitau, kad kaip buvęs Luksemburgo premjeras, esu sukaupęs daug kapitalo ir taip pat turiu daug ryšių su turtingomis įmonėmis. Mes imsimės visų veiksmų, kurių reikės norėčiau, kad visi, visos vyriausybės reaguotų, jeigu komisija, įmasi, jeigu komisija ko nors klausia ar išreiškia įtarimus. Aš norėčiau, kad skaidrumas būtų bendra taisyklė bet ne tik kalbant apie finansinius klausimus, bet ir kitus klausimus. Kai kurios šalis eksportuoja ginklus, kitos to nedaro. Man atrodo, kad ir čia reikėtų skaidrumo. Ačiū sekantis klausimas apie apie perkelimų politiką, apie amortizaciją, apie makroekonominių ir socialinių pusiausvirų užtikrinimą. Ir Ernest Ursasun užduos šį klausimą. Ačiū. Norėčiau ispaniškai užduoti šį klausimą. Senor Juncker, bienvenido. Um... Pone Junkeris, sveikas atvykęs tarp mūsų. Europos ekonominė politika per pastarosius metus e, e tikrai e, privertė kentėti daug piliečių. 4,5 e, milijonai ispanų nebedirba ir negauna jokių e, kompensacijų. Žmonės tikrai E, ne, nebeturi jokių lėšų, ypač taip taikytina jauniems žmonėms. Tokia yra panorama, kuri liko iš paskutinio trejato. Kaip būsimas komisijos pirmininkas, kaip spręstumėte šios, šios problemas? E, Filip minėjo, kad e, planuotumėte nedarbo, kovos su nedarbu kažkokį planą pasitelkti. Tai būtų viena iš didžiausių problemų ES. Kaip būtų galima padėti žmonėms, kurie susiduria su šiais sunkumais? Mes e, neseniai girdėjome apie tai, kad e, Ispanijoje tikrai reikėtų taisyti šią situaciją. Norėčiau, kad mes visų pirma daug griežčiau taikytume e, jaunimo garantijų schemą. Šiai programai mm, buvo skirta nemažai lėšų ir iki šiol galima e, jas panaudoti. Visi sako, kad reikia kovoti su jaunimo nedarbu, ypač programos šalise. Ir iš tikrųjų mane neramina ši situacija ir norėčiau, kad valstybės narės geriau panaudotų šio fondo lėšas. Jūs taip pat apibūdinote Ispanijos situaciją, kaip kitos šalis irgi gali apibūdinti situaciją pas save. Kalbėjote apie socialinę uh, socialinės pasiekmes ir apie eurozonos politikos pasiekmes. Yra Ispanijos praeitis ir yra Europos atsakas, e, solidarumas, solidumas. Aš jau sakiau, kad nesutinku su viskuo, kad mes geriau išmatuotume socialinį e, tų korekcijų poveikį. Taip pat e, priminsiu, kad Europos Sąjunga visa bendrai ir eurozona taikė anticiklišką politiką krizės pradžioje. 220 milijardų 2008-2009 metais. Dėl to deficitas padidėjo, valstybės skola išaugo. Bet jeigu būtų to nedariusi, tai ir taikiusi Keinso taktiką, tai būtų dar žalingesnis krizės poveikis. Bet deficitas tik 7 procentus išaugo. Bet dabar nebegalime taip tęsti, reikia rekonsoliduoti valstybės finansus. Ir trumpalaikėje perspektyvoje šie, šios priemonės pasiteisino. Aš pasisakau už e, automatinio stabilizavimo mechanizmo, užuot mažinus, užuot taikius priemonės, kurios dar labiau pakenkia natūraliems ciklams. Aš labai daug maščiau apie šį klausimą apie nedarbo, draudimą nedarbo atveju. E, turiu pasakyti, kad iki šios dienos dar nesu suradęs sprendimo. Iš teorinės politinės teorijos pusės sakyčiau, kad esu už tokį draudimą, bet nežinau tiksliai, kaip visą tai reikėtų organizuoti ir kad jai pritartų visos ES šalis ir eurozonos šalis, kadangi rizika yra didžiulė, Nepriklauso, priklausomai dar aišku ir nuo šalies ar šalis būtų naudos gavėja iš Europos Sąjungos nuo to momento, jeigu, kai, sakykime, nedarbas perlipa per 20 procentų slengsnį, ar tada Europos biudžetas ar eurozonos biudžeto riba turėtų būti mobilizuotas. Rizika yra didžiulė jeigu netaikysime tinkamos politikos, kadangi jeigu bus taikoma netinkamam politika, ar leisime apmokėti iš Europos biudžeto kitos valstybės neveiksnumo sukeltas problemas – Aš esu už tai, kad reikia nedarbo draudimo Europos lygių, bet nelabai įsivaizduoju, kaip reikėtų efektyviai visą tai suorganizuoti. Apie tai reikia pagalvoti. Taigi, apie tai vis dar mastau. Vienas iš svarbiausių instrumentų užtikrinant socialinį teisingumą yra kokybiškos viešos paslaugos. Žinome, kad komisija linksta link privatizavimo. Dabar iš Austrijos Monika užduos klausimą. Äh, Pone Junkeri, minėjote subsidarumo principą. Turėčiau klausimą apie tai. Jis yra susijęs ir su savivalda, ir viešosiomis paslaugomis. Aš esu iš vienos miesto, kur yra geros socialinės paslaugos ir jos yra labai naudingos mūsų piliečiams. Iš dalies e, jos yra todėl, kad buvo pasitelkta Europos piliečių iniciatyva. Norėčiau paklausti, ar jūs ir toliau stengsitės užtikrinti šių socialinių paslaugų testinumą, kurios e, galbūt nebūtinai yra susiję su vidaus rinka. Ir ar e, liberalizavimo priemonės, kurios iki šiol buvo labai daug e, kritikuojamos. Ar ir jas norėtumėte kaip nors įvertinti? Ähm, Aš e, jau seniai dėjau pastangas tam, kad pagerinčiau viešasias e, paslaugas niekada e, neskyriau pirmenybės e, privatizavimui, dereguliavimui. Reikėtų atsižvelgti į e, piliečių interesus, reikėtų jos ginti. Kiekvienoje valstybėje narėje. Taigi aš esu nusteigęs prieš Mm, vidaus rinkos taisyklių taikymą e, toms e, socialinėms paslaugoms. Nors e, žinau, kad, nes ir žinau, kad iš tikrųjų tų paslaugų procentas Europos BVP yra tikrai didelis. šios rytis yra labai svarbios socialiniai politikai, taigi aš nusteikęs priešiškai. Ne, bet reikėtų dar įvertinti, ar tikrai reikėtų diskusijų apie tai. Yra daug ekspertų, Yra daug ekspertų, kurie galbūt galėtų apie tai pasisakyti, bet vis dėlto reikėtų įvertinti, ką darėme iki šiol. Aš esu teigiamai nusiteikęs vidaus rinkos atžvilgių, bet yra tokius ryčių, kur vidaus rinkos taisyklių nereikėtų taikyti. Na ir socialinės paslaugos yra tikrai labai svarbus dalykas. Nemanau, kad e, vidaus rinkos taisyklės reikėtų taikyti, būtent ir socialinėms paslaugoms. E, Daug kalbėjome apie Pietų Europą, bet kartais pamirštame, kad rytuose irgi aktualu tai. Ir Bronis Ropė dabar užduos šį klausimą. Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiamas ponas Junkerį, norėčiau iš jūsų paklausti, kad trijų baltijos šalių rumunijos ir kitų ūkininkų išmokos yra gerokai žemesnės europos sąjungos vidurkio tačiau žemės ūkio veiklos kaštai minėtose sąjungos narėse ne itin skiriasi nuo kaštų ir europos sąjungos šalyse pavyzdžiui lietuvoje energetiniai kaštai netgi didesni technika taip pat perkame tą pačią lieka taupyti tik tai darbo jėgos sąskaita. Tai žinoma blogina situaciją, skatina migraciją, didina socialinę įtampą ir žinoma didėja nepasitikėjimas Europos Sąjunga. Mano būtų toks klausimas. Ar 2017 metais, planuojant peržiūrėti ES biudžetą, nebus galimybės keisti išmokų politikos ir mažiausiai gaunančių šalių ūkininkų išmokos būtų priartintos prie europos sąjungos šalių vidurkio taip sumažinus iškreiptas konkurencijos sąlygas sprendžiant regioninio vystymo netolygumus didinant užimtumą ir augimą tose šalyse kuriose ypatingai yra daug nedirbamos žemės. ačiū. we will have this intermediary review Ši e, peržiūra finansinių perspektyvų e, vyks 16-17 ir e, kalbant apie jūsų minimus klausimus, mm, tai reikės svarstyti, bet turbūt dramatiškų pasikeitimų nebus, kalbant apie finansinę perspektyvą, kadangi privatizavimas buvo nustatytas derantis, priimant sprendimus dar 13-14. Ir aišku, einama tinkama linkme. Aš žinau e, tą problemą, kurią turi naujosios valstybės narės, kurią minėt. Aš nenoriu ir nepatinka man sakyti naujosios valstybės narės, nes aišku, visos valstybės narės yra visateisės. Ir netgi akademiniam pasauliu yra labai daug uh, diskusijų dėl to, ar to šalis gauna tokias išmokas, kokiu nusipelno, nes reikia e, atsižvelgti į e, fin, e, finansavimą dar rengintis narystį, tai, tai buvo labai svarbu, tačiau aš problemą žinau ir problema bus sprendžiama per laikotarpio vidurio biudžeto peržiūrą. Ir tikėsime, kad perspektyva bus geresni rezultatai. So, uh... Gerai, pradėkime na, dabar uh, užduoti klausimus iš paskutinio klausimo bloko. Uh, klausimai ilgi. Iš tiesų. Taigi, paskutinis klausimų blokas. Pavadinimas gražus. Tačiau klausimai nelengvi, kelintis daug iššūkių, kadangi Europos politikams nepavyko spręsti kai kurių klausimų. Atviros Europos at atkūrimas ES viduje ir už jos ribų. Ir e, Kalbant apie paskutinį e, bloką, norinčių užduoti klausimus labai daug, taip pat norėtumėm e, priminti jums ir kvotą Europos komisijoje. Pirmiausia, kalbės Kakilė ir bus kalbama apie migraciją. Ačiū už tai, kad atvykote pas mus, atsakėte į daug klausimų. Džiugu buvo išgirsti, kad jūs ginsite visas tris laisvės. Europos Sąjunga galite įsivaizduoti, kad mums žmonių judėjimo laisvė yra E, svarbiausia ir mes remsime jūs jūsų e, kovoje, jeigu jūs už tai kovosite. E, skaičiu jūsų prioritetus ir džiugu pamatyti, kad čia minite teisėtą migraciją, tačiau noriu užduoti klausimą apie ką kitą. Tai yra pabėgėlių krizė teisėta ir saugi pabėgėlių prieiga galimybė patekti į ES. Ar tai bus lemiamas ir svarbus klausimas naujoje komisijoje? Ir aš žinau, kad kalbant apie ankstesnę komisijos narę, jūs sakė ne savo poziciją, kiek valstybių narių, ar jūs sieksite užtikrinti e, saugų ir e, teisę tą pabėgėlių pagimą Europos Sąjungos tokių šalių kaip e, Irakas, kitų nesaugių valstybių, ar, ar bus kuriama daugiau sienų. Iš tiesų tai nėra tinkamas sprendimas, mums reikia teisėtų galimybių patekti Europos Sąjungą. Na, aš e, manau, kad vis dėlto Frontexas yra dalis sprendimo, tačiau negali turėti privilegijuoto e, statuso. Ir Frontexas e, turi 80 milijonų biudžetą, tai jokingas biudžetas, jie nėra pajėgus atlikti darbo, reikia didinti Frontexo biudžetą, tačiau tai yra tam tikrą prasme negatyvus instrumentas ginant sienas, kai kalbame apie atstumus, bendroji visuomenė turi žinoti, kad tas atitolimas, tas ats, ats, atstumas na, galima paaiškinti tuo, kad, kad mes giname savo išorinės sienas ir čia populistai labai aktyvus yra. Ir turėtumėm nekartoti to, ko jie sako, turime kaip tik tai žvelgti kitą linkmę ir veikti kitą linkmę, tikdami savo argumentus. Už tai, kad būtų organizuota teisėta migracija, kalbam apie nelegalią migraciją, tai tikra problema, tačiau uh, Aš norėčiau taryboje kelti ir teisę tos migracijos klausimą. Aš suprantu, kad tai labai prieštaringas klausimas. Tačiau nors tai ir kontroversiška, nors ir prieštaringa, vis dėlto mes turime inicijuoti tokias diskusijas. Na, o kalbant apie nelegalę migraciją, kalbant apie pabėgėlius, prieglaušio prašytojus, kalbant apie su to susijęsias problemas, žinote, kad taryboje. Uh, E, yra kelios stovyklos to, susidariusios to klausimo. Tačiau bet kokiu atveju tai negali būti e, pretekstas e, komisijai nieko nedaryti. Taryboje reikia ieškoti sprendimų grindžiamus sveigų protų, reikia daugiau solidarumo tarp šiaurės ir pietų Na, ne, negalima numesti uh, tų problemų susijusių su nelegalia migracija vien tik tai tom šalim, kurias tai paliečia, nes jau taip nulėmė jų uh, geografiją. Mes turime bendrai e, finansuoti tai dosniau, jeigu taip galima pasakyti šiame kontekste, uh, kalbant. Uh, Apie grįžimą manau, kad Europoje daroma didelė klaida, kadangi valstybės viena po kitos naudojas, naudoja mm, vystomojo e, bendradarbiavimo biudžeto lėšas tam. Savo paplūdimise gelbėjame žmonės, tai yra minimumas. Turime padėti tom žmonėm ten, kur jie yra. Jie susiduria su kasdieniam problemom. Turime ne, ne mažinti pagalbos biudžetus, turime juos didinti. 0,7 procentai yra e, tikslas dar kartą rekomenduota, tai buvo valstybėm narėm, tai kas buvo rekomenduota taryba 2005 kovo, visiškai nepasiekėme e, tūkstantmečio e, tikslai ir nu, nu, noriu raginti e, geriau gyventi bendradarbiavimo politiką Europoje. Mes negalime pasakyti, kad esame stambiausias donoras pasaulyje. Uh, Tai e, dar reikės toliau aptarinėti, mačiau, ma, e, matau daug e, klausimus ką veidė, bet dabar klausimą užduos Julija iš Vokietijos. Ir norėčiau pas, pasakyti, kad po to dar bus kitų klausimų ir klausimų grupė atsakys, nes turime viską šiek tiek paspartinti. Pone Junkeri užduosiu klausimą Piratų partijos e, vardu, kalbant apie Europos e, autorių teisų gynimo sistemą, nes e, nemažai kontroversijos yra kalbant apie autorių teisų apsaugą, ypač internete nuolat pažeidinėjamos šių teisų apsaugos nuostatos, tai e, gali vykti ir ne, netyčia, e, bet e, tai turi didžiulį poveikį bendrojams. Ką numatote padaryti, kad būtų lengva suprasti Europos teisės aktus skirtus autorių teisų apsaugai, kad būtų bendros Europos autorių teisės ir kuris komisaras bus atsakingas už autorių teisų apsaugą? Sveiki atvykę į mūsų frakciją. Aš čia, labą rytą. Išsakėte savo susidomėjimą bendros skaitmeninės e, rinkos kūrimu. E, taip pat kalbant apie autorių teisę apsaugą, tai kaip įsivaizduojate tą harmonizavimą ir kultūrinį įvairovę, kaip pasiekti pusiausvyrą. Ir e, Ar numatote daugiau autorių e, teisių? Ar e, numatote diskusiją dėl sutarčių teisės e, pakeitimo, kad autoriai turėtų geresnės dėrybinės galimybės? Na, šiuo klausimu štai ką galėčiau pasakyti. Manau, kad čia yra ką nuveikti, yra galimybė skaitmeniniai rinkai aukti, turime užtikrinti, kad toks augimas būtų. Manau, kad reikia panaikinti Europos skaitmeninės rinkos susiskalimą per daug reguliavimo institucijų. Uh, per daug skirtingų nacionalinių nuostatų. Ir reikia įdėti daug darbo, kad viskas būtų suderinta, supaprastinta, kad pasinaudotumėm skaitmeniniam galimybėm. Autorių teisės. Na, čia reikėtų prisiminti 2001-osius. Trylika metų apie tai kalbama. Per tą laiką įvyko labai daug pokyčių. Dabar labai rimtai reikia spręsti autorių teisų apsaugos klausimus. Viską reikia supaprastinti, reikia, kad viskas būtų aiškiau, kad nuostatas būtų lengviau taikyti. Tačiau autorių teisės neturėtų būti tai, kas apsunkintų viską, kalbant apie skaitmenį rinką Europoje. Reikia, kad tai leistų pasinaudoti e, su potencialu. Ir e, labai didelis jautrumas autorių teisų e, klausimams. Aš pats asmeniškai tam jautrus. Nes, tarkim, plastiko gamintojas ir poetas nėra ta, tas, tas pats meno kūrinio kūrėjas, kompozitorius ar, tarkim, filmo režisierius atlieka tokį darbą, kurį reikia gerbti. Taigi autorių e, teisės labai e, svarbios, reikia gerbti kūrybinės e, srities atstovus. Ir e, tai pasakyčiau visiems, kurie nori remtis skaitinės rinkos kūrimą. Vis dėlto reikia skatinti kūrybingumą ir reikia gerbti tai. On the, die Generaldirektion äh, wird es beim Binnenmarkt bleiben? Ar dėl äh, vidaus rinkos? Yeah sich mit einer Frage schon beschäftigt haben, mit, die, mit der ich mich erst zu beschäftigen kriege, weil ich habe über derartige äh, Kommissionsein. Na, äh, galėčiau tikrai pasveikinti Jūs, kad äh, užsiminėte apie klausimą, kurį reikia spręsti ateityje. Aš kol kas dar į tai nesigilinau, tačiau žinoma bus paskirtas komisijos narys, kuris bus atsakingas už skaitmeninį sektorių. Uh, ir, žinoma, yra ir atsakingas generalinis direktoratas. E, ar geriausia būtų, kad už tai būtų atsakingas vidaus rinkos generalinis direktoratas? Ne, nežinau. Kol kas tai turbūt reikės palaukti. Turbūt e, mūsų ateityje laukia įdomios diskusijos dėl to. Uh, Dar vieną įdomų klausimą kelia Judės Argentinė iš Niderlandų, kuri kaip tik tai dabar užduos šitą klausimą. Ačiū, kalbėsiu. Olandiškai, gerbiamas ponė Junkeri, nustebino Nustebino tai, kad pasakėte, kad 0,7 procento e, BVP vystomajam bendradarbiavimui nepakanka, reikia daugiau nacionalinių įmonių visiško skaidrumo dėl to, kaip jos moka mokesčius. Ir po to pritesdamas mintį pasakėte, kad skaidrumas yra pagrindinė taisyklė. Aš pranešėjau atsakingą už pranešimą skirtą pinigų plovimų. Kartu su kolega iš EPP pradėsime netrukus dėrybą su jumis ir su taryba. Uh, Tai yra su komisija ir taryba. mums kyla e, klausimas dėl pagrindinio savininko, kuriam priklauso įmonė. Tai e, jau turime pranešimo e, projektą, raginame sukurti skaidrumo registrą visose valstybėse narėse, kad būtų ateityje galima kovoti su pinigų plovimu. Ar galiu čia tikėtis jūsų paramos? Ankstesnė uh, ankstesnės kadencijos e, e, komisija neragino sukurti skaidrumo registro. E, komisaras Barnie maždaug nu, plus minus su to sutiko. Mm, ne visos valstybės narės nori tokio registro ir čia reikia Europos komisijos paramos, jeigu norime, kad šitas pasiūlymas būtų patvirtintas. Tikrai galite tikėtis mano paramos. Taigi Beneliukso atstovai labai greitai susitarė. Įdatelė. Įstatymų viršenybė. klausimas būtent dėl to. Kalbame daug apie europinės vertybės, tai skleidžiame visame pasaulyje. Tačiau kalbant apie statymų viršenybę, Europoje nemažos problemos kyla. Prisiminkime pastarojo meto problemas Vengrijoje. Kyla klausimas, kiek ta visuomenė laisva. Todėl labai svarbu remti tokius mechanizmus, kuri e, padėtų mums įvertinti žmogaus teisų padėtis e, šiuose valstybėse. E, Kopenhagoje veikia komisija, atliko jį labai svarbu darbą, ypač kalbant apie teismų nepriklausomumą ir tai leido imtis priemonių. Tačiau praktiškai valstybės narės ne visuomet galėjo uh, tai remti, skatinti. Dabar jūs turite gerą galimybę, kai tapsite komisijos pirmininku. Ką turėtumėt pasakyti apie situaciją Vengrijoje? Zu Ungarn habe ich alles gesagt mit dem bekannten Ergebnis. Jau esu sakęs nemažai dalykų apie Vengriją. Žinome, kokie yra rezultatai. Manau, kad komisija tose sritise, kurias ką tik minėjote, jau daro daug. Ypač Vivian Reding atsakinga už teisingumą, tikrai deda daug pastangų, darbą ir toliau tęs. Manau, kad Mes šiaip dažnai kalbame apie kitas pasaulio vietas ir sakome, ką turėtų daryti, kaip reikėtų organizuoti darbą. Jeigu kritikuosime žmonės ir sakysime, ką jie turi daryti, na, mes patys turime tokiu atveju pavyzdingai elgtis. Uh, Na tai yra Europos klausimas, e, kurį turime spręsti čia. Ir aš e, su tuo įsitikinęs. Mes remiame savo sistemą tam tikromis vertybėmis. Ir turime jas ginti. Ir turime parodyti, kad mes jas giname. Yra daug šalių Europoje, uh, kur taikomas septintas e, sutarties straipsnis. Svarbu, kad nesiektume taip, lyg kad tas septintas straipsnis net neegzistuotų. Yra daug priežasčių, dėl kurių jo reikia. Pone Reding minėjo, kad turėtume šį klausimą išanalizuoti išsameu. Džiaugiamės, kad kartu su taryba taip pat e, sprendžiame šį klausimą kartu su Europos taryba. Tikrai svarbu pasitelti ir jų patirtį šioje srityje. Jeigu tapsite komisijos pirmininku, ar galėtų ar galėtumėte e, pritarti tokių naujų priemonių patvirtinimų, kaip pavyzdžiui, Kopenhagos komisijos e, panaudojimui. Manau, kad kadangi tai yra svarbus klausimas, mes turėsime tikrai e, jį spręsti. Ir neturėtume taip elgtis, kad atrodytų, kad parlamentas ir komisija yra vienintelės institucijos. Europos taryba turi svarbios patirties e, kitose strityse. Ir e, manau, kad reikėtų pasinaudoti tą patirtimį. Taip pat turėtume užtikrinti, kad e, tų veiksmų imtumėmės e, tinkamai. Terry Ranker apie LGBT taisyklės. E, ji yra iš Vokietijos. Pone mm, Junkeri, Norėčiau jūsų paklausti vienos svarbos klausimo, tai yra e, lygybė ir nediskriminavimas. Kalbant apie dvi e, gyventojų mm, visuomenės dalis, tai yra moterys ir LGBT plus asmenys. Jau buvo minima, kad moterys turėtų būti atstovaujamos komisijoje reikia užtikrinti, kad visi žmonės galėtų e, naudotis savo pilietinėmis e, ir kitomis teisėmis. Ir e, buvo kalbama praėjusioje kadencijoje apie moteris, apie motinizės atostogas, apie tai, kad e, galbūt direktyva bus persvarstyta. Mums iš tikrųjų tai keltų problemų, todėl kad direktyva skirta motinystės atostogoms mums yra labai svarbi. Ir e, jau buvo aptarta parlamento strategija dėl kovos su homofobija. Reikia kovoti prieš diskriminaciją, prieš lesbietės, gėjus, transeksualus ir kitus asmenis. Jeigu jūs tapsite pirmininku, ar jūs palaikysite strategiją prieš homofobiją iš komisijos pusės ir, kalbant apie motinystės atostogų direktyvą, ar jūs e, pritarsite, kad šį klausimą reikėtų traukti į komisijos darbo tvarkį. Dėkoju. Aš esu informuotas apie problemas, apie kurias jūs kalbate. Ir norėčiau, kad komisija tikrai suorganizuotų kampaniją ir finansuotų kampaniją prieš homofobiją, kovai su homofobija. Aš tikrai tai šią kampaniją palaikysiu ir palaikysiu būtent kovą su diskrim, prieš diskriminaciją, prieš bet kurios grupės diskriminaciją. E, jeigu ta diskriminacija būna dėl e, seksualinės orientacijos. Europa turi būti e, įtraukianti e, visus asmenis. E, Visgi e, šie klausimai yra susiję su valstybių narių e, vidinė, vidinėmis taisyklėmis ir tvarka. Nežinau, ar reikėtų teisės aktų ir Europos lygių. Būtent nacionaliniu lygiu. E, yra renkam, pasirenkamos priemonės. Tai reikėtų apsvarsyti, ar tikrai nacionaliniu, ar Europos lygiu. Tai turėtų būti daroma. Vis dėlto subsidiarumo principo taip pat nereikėtų pamiršti. Taigi, teisės akto iš tikrųjų norėčiau, bet nežinau, kaip jis turėtų būti parengtas. Tai ne principų klausimas, Na, o tarkim, motinystės atostogos jūs neatsakėte į šį klausimą. Jau vakar apie tai komentavau. Ir Nesu tikras, ar komisija jau atsėmė šį pasiūlymą. Galbūt tai jau buvo padaryta. Ir nežinau, ar komisija turėtų šį klausimą analizuoti dar kartą. Manau, kad tai yra tikrai kontroversiškas klausimas ir čia, ir taryboje. Visgi reikės dar nuspręsti, kokios procedūros laikytis, bet komisija tikrai šį klausimą dar analizuos. Taigi, tai buvo paskutinė klausimų grupė. Norėčiau padėkoti uh, Jean-Claude Juncker ir dabar suteiks žodį Filipui. E, aš norėčiau trumpai pristatyti išvadas ir pradėsiu nuo Junkerio panaudotos e, išraiškos, kad apie tarp kartų susidariusią biudžeto politikos sampratą. Pasarosius penkerius metus Europoje vykdoma politika parodė, kad ji nelabai padėjo sumažinti valstybių skolą. Bet e, dar su, papra, su, pablogino socialinę padėtį, kalbant apie lygias teisės ir e, socialinį saugumą. Taip pat e, padarė neigiamą įtaką ekologijai ir yra skirtumai tarp e, finansinės skolos, nes ją galima sumažinti, ją iš naujo susidaryti. Socialinė skola, ją galima sumažinti, e, dedant pastangas, sumažinti skurdą ir taip toliau, tačiau mes negalime dėl jos iš naujo susidaryti, o aplinkos skola jos negalima nei sumažinti, jau kai ji susikaupia, tai susikaupia, kai klimatas kinta, tai jisai kinta kai ištekliai išnaudoti, jie yra išnaudoti, su gamta nepasidėrėsi. Taigi kyla klausimas, ar Žanklodas Junkeris bus toks komisijos pirmininkas, kuris sugebės reorientuoti Europos politikas, kad jos mums leistų ne tik sumažinti finansinę naštą ateities kartoms, bet taip pat socialinę ir eko, ekologinę naštą. Nes tai yra labai svarbus pokyčiai, kurie mūsų laukia Europos ligmenyje. Klausimus, iš šios atsakymus klausime, gausime per ateinančias dienas. Ir norėčiau padėkoti Žanklodui Junkeriui mūsų visų vardu už jo atsakymus, už jo intelektualų pasirodymą. E, nedažnai išgirsi žymę politinę figūrą prisipažįstant, kad ši ar kitas sritis nėra jo e, stiprus, stiprioji pusė. Ir todėl dar sėkiai dėkoju mm, Žanklodui už tai, kad atvyko. Viską, ką sakėte, bus pastebėta ir įvertinta. Dėkoju ir sėkmės rinkimuose.